Mėly kolegos, dabar pereiname prie pasiaiškinimo dėl balsavimo, balsavimo motyvai. Ponas Stevenson, pirmiausia, pirmiausia jo pranešimas ir kolegė Zanikį norėtų pasiaiškinti. Grazie, prezidente. Ir reglamento dėl konsilio. Ačiū, pirmininkė. Tarybos reglamentas dėl daugiametės e, e, silkių išteklių e, įsigaliojo pagal sutarties nuostatas, todėl reikia atnaujinti šį reglamentą. Tai pirmasis reglamentas žuvininkistės sektorioje, kuris yra suderintas su ES Sigma sutartimi. Tačiau e, turime suprasti, kad šis klausimas nepaprastai aktualus, kadangi šį kartą priimtas sprendimas turės įtikos sprendimo prieimimo procesui susijusiam su kitomis daugiametėmis proces, e, programomis. Ačiū. Dank, Ačiū. Toliau Kolega Jar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pasiūlymas dėl parlamento ir tarybos reglamento yra kryptis. Viena vertus yra turinys, dėl to negalima nieko pasakyti. Be abejo, labai svarbu yra išsaugoti išteklius ir numatyti reikiamas apsaugos priemonės dėl pereikvojimo išteklių. Tačiau taip pat yra ir kita pusė ir dėl to remiau šį pranešimą. Reikia ieškoti atsakymo į klausimą, kada dirbti su deleguotaisiais teisės aktais ir kada numatyti įprastinę teisėkuros procedūrą. Aš aiškiai norėčiau paremti pranešėjo poziciją, kuris sako, jog įgaliojimų perdavimas komisijai turėtų būti apribojamas laiko perspektyvoje, kadangi turi būti aišku, kur yra politinis svoris parlamente ir taryboje ir nemanau, kad parlamentas turėtų lengvabūdiškai imti ir perduoti įgaliojimus komisijai. Ačiū kolegui, kolegai Jar, toliau kolega Keli. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Klausiausi visos diskusijos šyrit, e, kai buvo kalbama apie Stevensono pranešimą. Ir turiu pasakyti, kad man buvo bjauru girdėti, kad uh, nėra pripažįstama Lisabono sutartis. Bendrovės nekreipia į tai ją dėmesio. Kai supranti, kad tokie žmonės kaip Pat Copes ir Siveson, e, Chris Davis ir kiti e, stengiasi išspręsti šią problemą geriausiais manomais būdais žuvininkystės sektoriui ir matai, kad Lisabono sutartis yra nepripažįstama, tai e, supranti, kad padėtis yra visiškai nepriimtina. Šiandien iš ryto dauguma mūsų balsavo už šį pranešimą. 595 iš 610 pasisakė už šį pranešimą. Ir aš tikiuosi, kad tai suteiks naują motivaciją e, mūsų kolegoms ir ponui Stevensonui toliau dirbti toje klausimu. Ačiū, ponė Keli, toliau ponas Kamal. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad sutikėt man galimybę paaiškinti mūsų poziciją šiuo klausimu. Noriu pasveikinti kolegą iš ECR, poną Stevensoną, kad šis klausimas buvo priimtas. Tačiau jeigu pažvelgtume į bendrą žuvininkistės politiką, tai suprastume, kad ji yra žlugusi. Tai yra darbas, kuris e, buvo atliekamas pagal centrinį planavimą, tarsi komunistinė žuvininkistės politika buvo vykdoma, nes mūsų jūros dabar yra netvarios, žuvų ištekliai nebepakankami. Be abejo, mes turėtume mokytis iš praeities. E, žuvininkistės e, politika geriausiai veikia Naujoje Zelandijoje, Falklandų salose ir kitur turėtume suprasti, kad ten žuvininkistės politika yra pagrįsta nusavybės teisė prekyba e, turi būti verslas, kurį galima paveldėti, kurį galima tęsti. Tai yra geriausia paskata tvariai naudoti žuvininkystės išteklius. Kur kas geriau negu centralizuota žuvininkystės politika, komunistinio pobūdžio žuvininkystė politika. Tai sukėlė katastrofą mūsų žvejybos sektoriuje. Būtų pats laikas pereiti prie rinką pagrysto darbo metodo. Ačiū kolegai Kamal, toliau ponas Tano. Aš balsavau už šį pranešimą dėl silkių išteklių. Aš visiškai palaikau pasiūlymą. E, mokslinės organizacijos turėtų suvaidinti svarbesnį vaidmenį sudarant tokias strategijas. Man atrodo, reikia konsultuotis su tokiomis organizacijomis kaip pelaginių išteklių, regioninėmis organizacijomis, taip pat žininkysės mokslinių ir techninių komitetų prieš darant pakeitimus daugiamečiam planui bet kokie patarimai, kurie padėtų su, at, atkurti e, šios, šios žuvų išteklius komisijai, tikrai padėtų e, pasiekti įrodymais pas, paremtą sprendimą, e, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai valdomi šie gyvybiškai svarbus ištekliai. Ačiū. Ačiū kolegai Tenok. Dabar balsavimo motyvai dėl pono Ader pranešimo. Kolegė Zanikį. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Seveizo Baupal Klauza. Patyrėme daug nelaimę Europoje per pastaruosius metus, kurios pakenkė visuomenės sveikatai. Ader pranešimas susijęs su atitinkamomis direktyvomis, kurios nagrinėja incidentus susijusius su aplinką teršiančiomis medžiagomis. Nuo 2015 birželio mes turėsime išnagrinėti visas tokias medžiagas, kurios turi neigiamą poveikį žmogaus veikatai ir todėl balsavau prieš. Ačiū. Toliau ponas Antonijoci. Ačiū pirmininkė. Jei prisiminsime baisiausias aplinkos katastrofas, turbūt prieisime išvados, kad reikia kovoti su didelėmis tokių nelaimių pasiekmėmis aplinkai. Šios katastrofos nepaiso šalių sienų ir todėl sveikinu šį kolegos pasiūlymą. Svarbu, kad pakeistume 96-ųjų direktyvą ir užtikrintume, kad ne tik, kad būtų išlaikyta atitinkama sistema, bet kad ji būtų ir toliau stiprinama. Tai yra labai aiškus pranešimas ir jis prisideda prie siekio supaprastinti administracinės procedūras. Tačiau tuo pat metu turime numatyti ir tam tikrą lankstumą, kad galėtume atsižvelgti į bet kokius, nor, į bet kokius harmonizavimo neigiamus padarinius. Tai, aišku, yra reglamentas, kuris turės pasiekmių e, žalingų medžiagų klasifikacijai. Ačiū toliau, ponas Repo. E, äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä tiedottaminen suuronnettomuusta yleisölle on. Aš balsavau už šį dokumentą, kadangi visuomenės informavimas nelaimių atveju yra nepaprastai svarbus. Žmonėms reikia žinoti nelaimės priežastis ir padarinius. Negalime nuvertinti e, avarijų grėsmės ir kelti, grėsmė, kelti pavojus žmonių gyvybei. Vadinasi, turime griežtinti taisyklės, o informavimas, vis, informacija visuomeniai turi būti teikiama geriau. Šiuo pranešimu padidinsime visuomenės saugumą, todėl aš įsveikinu. Ačiū kolegai Repo, toliau kolega Jar. Ačiū, ponė pirmininkė. Praeities e, įvairios nelaimės, pavyzdžiui, Saveso Italijoje pareikalavo daug žmonių gyvybių ir parodė, kaip svarbu taip pat ir pramoninių nelaimių atveju numatyti prevencinės priemonės, užkirsti be abejo visų pirma kelią joms įvykti, bet jeigu jos įvykti, įvyksta tokios avarijos, tuomet reikia e, reikiamų e, padarinių šalinimo priemonių, e, nes dabar ir Soveso 2 ir Soveso 3 veikia Dėl to mes, valstybės narės, turime laikytis įsipareigojimų ir stengtis užkirsti kelią tokioms katastrofoms. Taigi reikia numatyti ir kiek įmanoma griežtesnius reikalavimus priklausomai nuo to, kiek pavojingos yra medžiagos, su kuriomis dirbama. Ir tas pasakytina apie evakuacijos planus, mokymus ir taip toliau ir panašiai. Dabartinėje direktyvoje yra išvardyta 10 tūkstančių įmonių patenkančių į taikymo sritį. Tai parodo, um, kokia svarbi tai yra sritis ir aš rėmiau šį pranešimą. Balsavau už. Ačiū kolega Jar, toliau kolega Henin. Ačiū gerbiamas pirmininko pavaduotojų. Man atrodo, kad viskas, kas vyksta už šių parlamento sienų, bankų krizės, didžiosios problemos, atrodo, kad nebūtų pats laikas kalbėti apie kenksmingas medžiagas, kurios sukelia nelaimės. Tačiau atrodo, kad šiame pranešime uh, nėra paminėta esmė. Pavojingiausia medžiaga yra Europa. Aš nekalbu tiesioginė prasme, galbūt nedaug kas e, kenčia nuo alergijos dėl to, kad čia buvo tam, tikras, e, tam tikro tipo e, metalas naudotas statant šį pastatą. Bet pažiūrėkime, kaip elgesi Europos lyderiai politinės ES svajonė yra susijusi su visa eile pavojingų medžiagų, su katastrofiškais padariniais, kuriuos matome dabar - skurdas, nežabojama infliacija, imigracija, desperacija, mokesčių didėjimas. Visa tai yra susijęs su tuo, kad mes be galo mylime šią svajonę sukurti glaudesnį Europą. Už Europos parlamento ribų e, Bruselėje yra e, statula. Jauna moteris laiko euro simbolį, valiutos ženklą. Dabar e, jau matome, kad Europos parlamentas ir pati Europos e, Sąjunga susiduria su sunkumais. Turbūt po daugelio metų, kai sugrius Europos parlamentas, archeologai atras šį pastatą ir e, pasakys tai, ką aš dabar sakau jums. Ačiū kolega Hanin. Net jeigu ir nebuvo galbūt pasisakymas konkrečiai pranešimo tema, ką padarysi, toliau kolegė Bazesko. am votat pentru acest raport deoarece. Ačiū, ponė pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą, kadangi sunkios, sunkioms nelaimėms reikėtų užkirsti kelią, kaip kad pavyzdžiui 2010 metų avarijai um, dėl um, nuodingo dumblo um, Vengrijoje. Nepaisant to, kad yra imamasi kai kurių priemonių vis dar svarbu numatyti ir kai kuriuos administracinio pobūdžio patobulinimus. Svarbiausi pakeitimai yra susijęs su mm, piliečių įtraukimu į procesų, į sprendimų prieimimo procesą, mokymai jiems ir dėl to direktyvą dar reikėtų ir šią linkmę patobulinti. Ypač svarbi ir prieiga prie teisingumo, teisėsaugos sistemos ir informavimas visuomenės be abejo neturėtų būti pamirštamas, nes ir patys piliečiai um, turi suvokti aiškiai problemos esmę ir taip galima tuomet užkirsti kelią sunkioms avarijoms. Ačiū, poniai Basesko, toliau kolega Kama. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo svarbu, kad pagalvotume apie visokiausias pavojingas ir nuodingas medžiagas ir džiaugiuosi, kad mes nagrinėjame šį klausimą platesnės ekonominės situacijos kontekste. Svarbu, kad pasižiūrėtumėm ir į toksiškas medžiagas ten. Pagalvokime apie nuodingas skolas, kai valstybės išleidžia daugiau pinigų nei kad turėtų išleisti. ir todėl paskui atsiduria sunkioje situacijoje. Pakalbėkime apie moralinę riziką. Dabar e, skatiname bankus e, sukaupti daug pinigų, tuo atveju, jeigu bankas žlugtų. Taip pat turėtume pagalvoti ir apie euro atnešamą pavojų nekonkurencingoms šalims. Pažiūrėkite į Graikiją, į Ispaniją, jos negali atsilaikyti tokia šitų situacijoje. Tai yra pavojus jų piliečiams. Turėtume panagrinėti visas pavojingas medžiagas, įskaitant ir šias. Ačiū. Ačiū kolegai Kamal, toliau kolega Tenok. Ar ne? Ne? Atsiprašau, baigėme visus pasisakymus dėl ADER pranešimo, dabar balsavimo motyvai dėl kolegės Rys pranešimo. Pradės kolega Antonioci. Ačiū, ponė pirmininkė. 2009 metų parlamento ir tarybos direktyva e, kovo 6 dienos dėl kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų ir specialios medicinės paskirties maisto produktų numato m, mm, reikiamą e, pagrindą susijusį su tokių produktų gamyba. Tačiau reikia taip pat prisiminti 77 metų direktyvos taisyklės, kurios vis dar galioja ir netitinka reikiamų vartotojų apsaugos standartų. Dėl to e, balsavau už e, ponios Rys pranešimą ir pasiūlymą, bet manau, kad ypač galvojant apie vartotojus, reikėtų supaprastinti taisyklės, reglamentavimą dėl to, kad ir valstybės narės, ir uh, ūkio e, ekonomikos dalyviams dalyviai susiduria su sunkumais interpretuojant skirtingoms rytims taikomas nuostatas. Reikėtų pasirūpinti tuo, kad produktus būtų galima teikti į rinką visoje ES, kad būtų taikomi vienodi metodai ir ypač reikėtų paremti mažasias ir vidutinės įmonės ir vartotojus. Ačiū kolegai Antonioci, toliau kolega Repo. Arvoisa puhemies, yritin äänestää tämän mietinnön puolesta. Pone pirmininkė, aš bandžiau balsuoti už šį pranešimą, tačiau mano aparatas nesuveikė. Balsavimo aparatas. Visuomenės informavimas yra nepaprastai svarbus e, šio pranešimo aspektas. Ir be bejonės e, tikslingiausia grupė yra e, pažeidžiami maži vaikai. Vaikų nutukimas yra labai rimta problema Europoje. Mokslininkų tyrimai rodo, kad reklama skirta vaikams e, yra, daro įtakos e, vaikų mytybos įpročiams. Akivaizdu, vartotojams turėtų būti teikiama tik tiksli informacija. Remiu šį pasiūlymą, kadangi vai reklama yra skirta pirmiausia pelnui kaupti, o ne informuoti. Kartais gamintojai e, betodariškai renkasi reklamos metodus, siekdami pelno ir taip jie reklamuoja daug cukraus ir riebalų turinčius produktus vaikams. Ačiū. Ponas Jar. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisija 2011 m. birželį pateikė pasiūlymą um, peržiūrėti su šias rytimi susijusias um, taisyklės ir numatyti specifines nuostatas kūdikiams bei mažiems vaikams skirtiems ir specialios medicinės paskirties maisto produktams. Mintis be abejo gera ir aš tikrai nesipriešinsiu taisyklių supaprastinimui, ypač turint galvoje tai, kiek daug asmenų turi laikyti specialios mytybos um, dietos. Taigi aš dėkoju atitinkamam komitetui, kad jis išsprendė čia susidarusi konfliktą užkirsime kelią klaidinančiai reklamai, numatysime geresnį informavimą e, vartotojų. Taigi esu dėkingas komiteto nariams už nuveiktą darbą ir tikiuosi, kad ateitie taisyklės veiks tinkamai. Ir be abejo, vėliau bus galima dar įvertinti tai, ar pranešimo e, pasiūlymai eina tinkama linkme. Ačiū kolegai Jar. Dabar kolegė Nikolai. Mulțumesc, domnule președinte, am votat Ačiū pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad jis yra vienas svarbiausių e, klausimų, dėl kurių buvo balsuota šiandien. Ne tik 74-ųjų direktyva dabar bus papildyta ir pakeista, bet taip pat bus labiau apsaugota labiausiai pažeidžiama vartotojų kategorija. Šie vartotojai dažnai tampa aukomis dėl netinkamo ženklinimo, o tai gali nulemti ligas, kurias paskui bus sunku gydyti. Džiaugiuosi nuostatomis e, susijusiamis su gluteno netolerancija. Ji sukelia daug e, įvairių lygų atvejų Europoje, celiakijos atveju, man atrodo, reikėtų numatyti ir papildomas įgyvendinimo priemonės. Ačiū. Toliau ponė Jana Kudakis. Ačiū. Prekybos centrų lentynos prigrūstos ypatingiams poreikiams skirtų maisto produktų kūdikiams ir seniems žmonėms, tiems, kas kūdinasi, tiems, kas bando priaukti svorio. Vartotojai turi turėti pasirinkimą, bet turi suprasti, ką perka. Šis pranešimas ragina priimti paprastesnės taisyklės produktų ženklinimui. Tikiuosi, kad valstybėms narėms įgyvendinus šį teisės aktą sumažės, o ne padaugės biurokratijos. Naujasis teisės aktas taip pat turėtų palengvinti, o ne užkirsti kelią MVI įeiti į rinką. Vartotojams reikia aiškios informacijos, o įmonėms paprastų taisyklių, kad galėtų veiksmingai konkuruoti. Dėl to palaikau šį pranešimą. Ačiū. Dabar ponas Takula. Ačiū, pirmininkė. Balsavau už šį Rys pranešimą ir noriu pasveikinti ponę Rys už puikiai parengtą dokumentą. Kai kalbame apie kūdikių formulės ir maistą vaikams, labai svarbu, kad visuomeniai teikiama informacija turėtų remtis aiškiais įrodytais faktais, o ne reklama. Taip pat pastebėjau, kad celiakijos atvejis galėtų būti sprendžiamas, aptariamas atskirame pranešime. Nors tam tikrą prasme galima būtų ginčytis, kad ir tuo klausimu e, teisės aktai turi būti atnaujinti. 35 metai yra labai ilgas laiko tarpas. Ačiū. Dabar poniai Harkins žodis. Ačiū pirmininkė. Pritariu pranešėjai, man atrodo, šis dokumentas yra proporcingas, atspindintis dabartinę situaciją. Svarbu paminėti, kad dabartinėje teisės aktai pripažįsta, kad žindimas yra geriausia kūdikiams, o nuo šešių mėnesių jie turi mm, turėti įvairialypį mytybos racioną. Tačiau dėl reklam, kūdikių formulių reklamos einama per toli, apribojamas vartotojų pasirinkimas. Daug vartotojų, nedaug vartotojų perka mokslinius leidinius, kad viskas susižinotų apie tą maistą. Aš sutinku, kad reikia skirti kūdikių formulės ir vėlesnį, vėlesnį kūdikių maistą. Ir nors valstybės narės gali nuspręsti toliau riboti reklamą, bet jeigu visoje ES uždraustume uh, visai tokią reklamą, tai nebūtų proporcingas sprendimas. In... Labai ačiū, ponė Harkin. Pone Boska. Zaborska, atsiprašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taisyklės dėl e, maisto produktų skirtų kūdikiams ir mažiems vaikams ženklinimo, taip pat ir maisto e, skirto medicininėms reikmėms e, ženklinimas turėtų būti tikslesnis. Geresnis reglamentavimas būtinas, kad būtų apsaugota visuomenės veikata. Nekalbame, kad žmonėms reikia neleisti pasirinkti, bet žmonės turi rinktis turėdami aiškę ir teisingą informaciją. Todėl aš manau, šios srities reklamai turėtų būti taikomi griežtesni etikos standartai. Gamintojai turėtų būti suinteresuoti griežtesnė kontrolė. Noriu pasveikinti poną Rys, parengus profesionalų dokumentą. Labai ačiū. Pone Basesko. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, nes e, sveikinu teisės akto dėl e, specialios medicinės paskirties maisto produktų e, patvirtinimą. Manau, kad čia reikia daugiau racionalumo ir griežtesnių reikalavimų etiketėms. Kadangi čia kalbame apie pažeidžiamiausias vartotojų grupės, kurioms turėtų būti suteiktos geresnės teisinės garantijos. Be to, turėtume stengti sumažinti administracinę naštą. reikėtų tuos produktus vienodai ženklinti visoje Europos Sąjungoje, kad e, būtų išlaikytos e, vienodos konkurencijos sąlygos. Tai būtų naudinga vieningai rinkai. Ačiū. Ačiū toliau. Tuo baigiame balsų paaiškinimą dėl rys pranešimo ir periname prie rezoliucijų, viešųjų konsultacijų organizavimas visos ES, kal, visomis ES kalbomis. Kolega Bylan. <laughs> Dziękuję bardzo, e, panie. Labai ačiū, ponė pirmininkė. ES kalbų įvairovė gali sukurti problemų platinant informaciją ir palaikant ryšius su viešai administracija, kad žmonės e, galėtų e, savo kalbą gauti viešasis konsultacijas, būtų e, labai naudinga. Tai būtina, kad mes galėtume gražiai sugyventi Europos šeimoje. Visuomenės aktyvesnis dalyvavimas viešosiuose konsultacijose leistų konstruktyviai puoselėti socialinį dialogą ir skatinti politinį aktyvumą. Artėjančiais metais pažymėsime Europos piliečių metus. Nevyriausybinės organizacijos galės e, aktyviau reikšti šioje srityje ir suteikti žmonėms informaciją savo kalba. Todėl aš balsavau už. Herr Kollege Bilan, es folgt Herr Kollege Hennen. Ačiū, kolegai. Dabar kolegai Bilan. Ačiū, gerbiam. Ačiū gerbiamas pirmininko pavaduotojui. Kiekvieno piliečio teisė palaikyti ryšį su Briuselio institucijomis savo kalba yra vienas iš nedaugelio ženklų, rodančių, kad mes kalbame apie tautų e, bendryje, o ne apie vieną e, organizaciją. Aš labai dažnai e, savo rinkėjams turiu aiškinti, kodėl Europos parlamentas nedirba tik anglų ar tik anglų ir prancūzų, ar anglų ir prancūzų ir vokiečių kalba. Jeigu panaikinsim ES reikalavimą renkti visus dokumentus visomis kalbomis, tai panaikinsime didžiausią kliūtį supervalstybėje atsirasti. Mes ir taip tarsi sukūrėme tam tikro tipo bendrą kalbą, Tai kaip mes čia kalbame, mes čia kalbame tokiamis frazėmis, kurios niekam nėra girdėtos, pavyzdžiui, subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymasis, e, ES priartinimas prie piliečių, reikia daugiau Europos, ne mažiau Europos. Tai yra frazės, kurias galima išgirsti tik iš eurokratų ir Europos parlamento narių. E, e, prisimenu Džordžo Orvelo 1984 metus, kai jis kalbėjo, kad E, balso stygos yra naudojamos nepanaudojant smegenų, kai kalbame klišėmis ir galvojame klišėmis, todėl man ir neramu. Ačiū kolegai Henin, toliau kolega Takula. Arvoisa puhemies. Pone pirmininkė. Tai tikrai labai svarbus rezoliucijos projektas, aš balsavau už jį kadangi čia yra kalbama apie viešasias konsultacijas ir jų prieinamumą visomis ES kalbomis. Jeigu ES nori savo piliečio akise im, išsaugoti pasitikėjimą ją, ji būtinai turi būti prieinama jiems jų gimtaja kalba. Būtent tai yra susijęs su pasitikėjimu ją. Tai viena iš tų sričių, kur reikėtų dar daugiau pastangų dėti. Uh, įsrities plėtimą. Reikia daugiau informacijos piliečiams teikti apie ES, apie jos vaidmenį, apie institucijas ir jų sąrangą. Visi dokumentai, viešosios konsultacijos turėtų būti prieinamos visomis es kalbomis. Tai yra vienas iš kertinių um, e, akmenų ES veikimo e, srityje ir būtinai reikia kovoti už piliečių teisę gauti informaciją savo kalba. Ačiū kolegai Takula. Dabar kalbės kolegė Harkin. Ačiū pirmininkė. Dar priduriant vieną klišę prie ilgojų sąrašo, dažnai parlamente kalbame apie demokratijos deficitą, tai yra vienas būdų su juo kovoti. Dažnai sakau piliečiams, nebalsuojate tik už, ne tik balsuojate už savo parlamentarus, yra ir kitų būdų įtakoti tai, kas vyksta šiame parlamente. Vienas iš tų būdų yra dalyvauti konsultacijų procese. Iš tikrųjų, aš nuolatos atnauju, nuolat informuoju piliečius apie vykstančius konsultacijų procesus, nes manau, kad jie yra labai naudingi. Tačiau taip pat labai svarbu, kad kad piliečiai galėtų komunikuoti savo kalbą. Pavyzdžiui, labai svarbu, kad airiai galėtų komunikuoti su komisija savo airių kalbą. Tačiau kalba nėra vienintelė kliūtis. Lygiai taip pat svarbu, kad neįgalų žmonės galėtų komunikuoti prieinamų formatų. Galiausiai manau, kad į tvarkaraštį reikėtų pažvelgti. Puiku, jei esate didelė lobistinė grupė ar nevyriausybinė organizacija, tada jums užteks ir nedidelio laiko tarpo dalyvauti konsultacijose. Tačiau žmonėms, kurie neturi tokių išteklių, man atrodo, konsultacijų periodai turėtų būti prailginti. Ačiū kolegijai Harkin, dabar žodis kolegijai Zaborskai. Ačiū ponė pirmininkė. Galėtų susidaryti įspūdis, kad tuo metu, kai mes ieškome sprendimų finansų krizės problemoms, daugia kalbiškumas e, lik nustumamas į antrą planą, tačiau šios rytys glaudžiai tarpusavėje susijusios, nes e, solidarumas tarp valstybių narių būtinai turi būti išsaugotas. Ir jeigu bus piliečių, kuriems atrodys, kad Europa nekalba jų kalba, tai tikrai pakenks visai Europos Sąjungai. Dėl to labai svarbu užtikrinti tai, kad Europos Sąjunga bendrautų su savo piliečiais visomis oficialiomis kalbomis. Ačiū kolegiai Zaborskai. Toliau, ponė Bazesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Balsavau už, kadangi daugelis viešų konsultacijų yra susijusios su labai svarbiamis sritimis ir nepaisant to piliečių dalyvavimas juose menkas. Masinės žiniasklaidos informavimo priemonės įvairios organizacijos, tokios kaip profsąjungos ir kitos, turėtų dalyvauti sprendimų prieimimo procesuose, nes tai sudaro demokratinės valdysenos pagrindą. Vertimai visas es kalbas uh, yra privalomas dalykas ir turime tą aiškiai duoti visiems suprasti, kad ES piliečiai priartėtų prie vykdomų viešųjų konsultacijų, nes kol kas jos vyksta nepakankamai sklandžiai. Reikia daugiau um, samoningumo apie jas skleisti, informuoti apie viešasias konsultacijas ir apie ES piliečių turimas teisės. Europos komisija privalo imtis priemonių, kad pašalintų spragą susidariusią komunikavimo srityje tarp ES ir ES piliečių. Ačiū ir toliau kolega Tenok. Aš susilaikiau dėl šio pareiškimo, dėl viešųjų konsultacijų. Aišku, svarbu, kad kiekvieno mūsų sąjungos piliečio teisė kreiptis į institucijas viena iš oficialiųjų kalbų būtų gerbiama. Taip pat svarbu, kad visos konsultacijos būtų uh, Mm, vienodo statuso, tačiau nepalaikau institucijose įsigaliojusios daugia kalbystės sistemos, nes ji per brangi ir ne, vė, neveiksminga. Man atrodo, kad užtektų trijų kalbų - anglų, vokiečių ir prancūzų. Jungtinėse tautose yra tik šešios darbo kalbos. O ES taupimo mm, metu vis dar naudojamas visomis kalbomis. Ačiū. Tai buvo paskutinis balsavimo paaiškinimas šiuo klausimu. Dabar pereiname prie e, padėties Tibete pasiūlymai dėl rezoliucijų. Pirmiausia, ponas Hananas. Ačiū, pirmininko pavaduotojų. E, Norėčiau toliau tęsti su 90, pasiremdamas 84 analogiją. Ji pasiteisina įvairiausiais būnais. Pavyzdžiui, daug žmonių agresyviai palaiko vietos bendruomenių skurdžiose pasaulio šalise teisės, tačiau tuo pat metu palaiko imigraciją ir daugia kultūriškumą kitose. Tačiau Tibetas yra. Uh, Ypač įdomus pavyzdys. Šiame parlamente mes dažnai save giriame, kad palaikome demokratiją ir teisę į apsisprendimą, tačiau, kai bandome tą pačią logiką taikyti ES, e, pasireiškia dviguba mąstysena. Jeigu tibetiečiams geriau gyventi pagal savo įstatymus, kodėlgi portugalai ar vokiečiai ar britai ar kiti demokratiniai Kitos demokratinės bendruomenės negali taip daryti. Keista, kad išplėtoja nacionalinės savimonės idėją, čia mes nusisukame nuo jos savo namuose. Danke, kolegė Henin. Ačiū kolegai Henin. Ir dabar žodis ponui Butikoferiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Balsavau prieš šį rezoliucijos pasiūlymą kadangi manau, jog tai yra apgailėtina provokacija, galvojant apie ES politiką Kinijos atžvilgiu. Iš tikrųjų, čia padarytume tik meškos paslaugą, primdami tokią rezoliuciją, nes Europos parlamentas sutiko su tuo, jog būtų vadovaujamasi mažos Tibeto vietinės lobistinės organizacijos pageidavimais ir būtų trikdoma e, taiki padėtis Tibete. Ačiū, toliau kolega Tenok. Sorry, Atsiprašau, ponė pirmininkai, balsavau už šį pasiūlymą dėl Tibeto. Padėtis Tibete toliau kelia didelį nerimą, nes budistų e, vienuoliai e, vis dar nelietai vykdo savižudybės ir panašiai, turime labai daug informacijos. Tai galiu pakartoti dar kartą prašymą, kad reikia imtis dar daugiau pastangų, kad būtų išspręsta prasta žmogaus teisų padėtis Tibete per ES ir Kinijos žmogaus teisų dialogą. Kinijos administracija turi toliau intensyvinti diskusiją su Dalai Lamos atstovais dėl padėties Tibete. Ilgalaikis sprendimas gali būti rastas tik jeigu bus gerbiama kultūrinė autonomija ir maksimalus e, Tibeto politinis atskirimas nuo Kinijos. E, kitaip padėtis Tibete tik blogės. Ačiū. Ačiū. Tai buvo paskutinis pasiaiškinimas dėl balsavimo, dėl rezoliucijos apie padėtį Tibete ir toliau bendrosios rinkos akto ateitis ir su to susijusi rezoliucija. Pirmiausiai kolega Štatleris. Aš jau vakar minėjau, kad balsuosiu prieš šią placebo rezoliuciją ir dabar galiu paminėti daugiau argumentų. Kai šiandien, kaip perskaitai apie tai, jog e, ponė Lagard, pažiūrėjau, teigia, kad po trijų mėnesių tikriausiai euras taps praeitimi. Dabar jau galima skambinti pavojus varpais dėl vidaus rinkos žlugimo. Ir ką mes darome? E, tik tai suformuojame placebo rezoliuciją ir siūlome dar daugiau taisyklių įvesti, kurios tik dar labiau apsunkins gyvenimą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir nesukurs papildomų darbo vietų. Tai yra klaidingas kelias. Biurokratija galbūt Europ, europinio lygio biurokratija geriausiu atveju tik sumažins nacionalinės biurokratijos mastus, bet tikrai problemų neišspręs. Ir čia politinių sprendimų neužtenka. Reikia numatyti tokias taisyklės, kurios E, būtų susijusios su biurokratijos mažinimu. Dėl to, kadangi manau, kad tai yra placebo efekto rezoliucija, balsavau prieš ją. Ačiū kolega iš Tadler, toliau kolega, kolegė Macaunė. E, Labai ačiū, ponė. Aš e, nepritariu gerbiamo, ką tik kalbėjusio kolegos nuomoniai. Manau, kad Europos parlamentas turi visapusišką teisę patvirtinti šią rezoliuciją ir taip jis elgesi teisingai, nes ši rezoliucija nušviečia, koks aktualus yra vieningos rinkos išbaigimo klausimas. Ne tik teisės aktais, bet ir sukuriant e, reglamentavimo paketą, kuriame būtų nustatyti aiškus standartai, turime galvoti apie įvairius e, vieningos rinkos aspektus, turime pagalvoti apie mūsų rinkos veikėjus, apie mažų ir vidutinių įmonių vertę. Turime pergalvoti reglamentą ir užtikrinti, kad daugiau dėmesio būtų skiriama asmeniui, piliečiui. Pagalvokime apie tai, kokių galimybių atveria vieninga rinka ir kokių investavimo galimybių čia glūdi. E, mes suprantame, kad vieningoji rinka yra varomoji nacionalinių rinkų augimo jėga. Šis klausimas buvo nepaprastai svarbus ir aš džiaugiuosi, kad mano pakeitimas e, buvo priimtas. Ačiū, ačiū ponė Matsonė, toliau ponė Nikolai. Ačiū ponė pirmininkė, aš e, balsavau už šį pranešimą, mano nuomonė jis svarbus, nes jame kalbame apie vieningos rinkos ateitį. Tam e, pateikta ir vizija, ir sprendimai Manau, kad vėdinga rinka yra pagrindinis ES integracijos ramstis. Šiame dokumente kalbame apie Europos biurokratiją. Biurokratijos sumažinimas 25 procentais iki 2015 metų yra realus tikslas. Ir valstybės narės bei Europos komisija turėtų stengtis netidėliodamas mažinti biurokratų mastus. Tada ir asmenys, ir bendrovės galės e, veikti kur kas palankesnėmis sąlygomis. profesinių kvalifikacijų abipusis pripažinimas pagal direktyvos 59 straipsnį yra nepaprastai svarbus. Taip mes sukursime judėjimą darbo rinkoje ir tai yra labai gera žinia. Ačiū. Nikolai, Frau Kollegin Reutova, ist leider nicht da. Ačiū, poniai Nikolai, ponios Reutovos nėra, todėl iš karto žodis teikiamas ponui Kelį. Eh, eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad turėjau galimybę balsuoti už šį svarbų pranešimą ir aš balsavau už, kartu, kaip ir mano, kartu su savo frakcija, išskyrus 22 straipsnį, kuriame yra kalbama apie mokesčių politikos koordinavimą. Dėl šio klausimo mes abejojame, kadangi ir dėl to mes negalėjome balsuoti dėl 22 e, straipsnio. Tačiau aš galiu pasakyti, kad šiame dokumente yra labai daug gerų pasiūlymų ir jeigu mums pavyks įgyvendinti vieningos rincipos, rinkos koncepciją, mes sugebėsime išpristi iš ekonomikos krizės ir užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje. Ačiū, ponui Keli, toliau ponė Bazesku. Dėkoju, ponė pirmininkė. Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi bendroji rinka yra labai svarbi ES dalis ir jos konsolidavimas taip pat yra labai reikšmingas dalykas. Dabar susidurime su labai didžiuliais iššūkiais, neišnaudojamas visas augimo potencialas, na, tinkamos taisyklės bendrai rinkai veikti galėtų sukurti papildomų darbo vietų ir sukurti reikiamas augimo paskatas. Todėl reikėtų stiprinti valstybių narių paramą bendrosios rinkos aktų įgyvendinimui. Reikėtų kuo, lab, kuo daugiau veikėjų, rinkos veikėjų traukti ir rinktis tinkamas priemonės, užtikrinti judumą, geresnį kvalifikacijos pažymėjimų pripažinimą. Visą tai galėtų paskatinti Europos ūkį. O bet kokie barjerai sukurti Rumunijos gyventojams prieigos prie dar, darbo rinkos prieigos rytyje turėtų būti pašalinami. Ačiū ir toliau kolega Kamal. Vienas iš dalykų, kuris liūdina, e, atsižvelgiant į poli, ES politikų reakciją į finansų krizę, yra tai, kad jiems skundžiantis dėl e, taupimo alternatyvaus plano nėra. Taupimas yra labai svarbus, kad užtikrintume, jog niekada daugiau nepakliūsime į spastus, e, kai išleidžiame daugiau pinigų negu gauname. Tačiau vis tiek svarbu žiūrė, pažiūrėti į priemonės, kurios leistų paskatinti augimą ir sukurti daugiau darbo vietų ES žmonėms. Thank you Atrodo, kad nėra geresnės priemonės, ar jūs būtumėt skeptikas, ar, ar tikintis Europos projektu. Reikia sustiprinti vidaus rinką ir džiaugiuosi šiuo pasiūlymu. Jis leis sumažinti kliūtis tarp valstybių narių ir išspręsti mm, kliūtis, kurios, dėl tų sferų, kurios dabar slėpiasi po protekcionizmo skraiste. Reikia tapti globaliais žaidėjams, nes kitaip mus pamirš ir kitos pasaulio šalis priekiaus tarpusavėje. Ačiū. Dabar ponui Tano Kronės. Aš esu, balsavau už šį pasiūlymą. Viena bendra rinka yra vienas iš nedaugelio ES sėkmių, suteikia daug galimybių Europos verslui, skatina ekonominį augimą ir užimtumą. Dabartinėme prastame ekonominėme klimate turime, turime būti atsargus, kad bet kokios priimtos priemonės nesustabdytų jungtinių, jungtinės karalystės neatskirtų Junktinės karalystės finansų centro nuo likusios Europos dalies. Dabar turėtume susitelkti į pagrindinių teisės aktų skirtų augimui įgyvendinimą. Kaip galima greičiau turėtume sustiprinti paslaugų direktyvą ir sumažinti biurokratiją ir kitas kliūtis e, laisvam kapitalo paslaugų ir darbuotojų judėjimui. Ačiū ponui Tenokui. Baigėme pasisakymus dėl balsavimo motyvų susijusių su bendrosios rinkos akto ateitimi. Dabar pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų dėl rezoliucijos Europos bendrovų teisės ateities tema. Pone Maconį, ačiū, pone pirmininkė, dar kartą. Aš balsavau už šią rezoliuciją, kadangi manau, jog svarbu nukreipti komisiją tinkamą linkme dėl to, ką toliau reikėtų daryti um, Europos bendrovių teisės ateitį formuojant ir vykdant viešas konsultacijas dėl jos. Matome, kad vis daugiau įmonių veikia tarp valstybinių mastų ES teritorijos viduje, dėl to labai svarbu diskutuoti šią temą ir ieškoti sprendimų rezoliucijos nauda ta, kad komisija bus sorientuota veikti tinkamą linkmę, supaprastinti taisyklės, e, numatyti reikiamą apsaugą apskaitos tinkamo vykdymo srityje ir tai leis užtikrinti geresnį e, judumą ir tikiuosi, kad e, komisija būtinai atsižvelgs į Europos parlamento čia teikiamus pasiūlymus. Ačiū kolegijai Maconi, ponios Roitovos vis dar salėje nėra, todėl žodis dabar steikiamas kolegai Bielan panie przewodniczący! wszelkie działania mające na celu zwiększenie. bet kokios priemonės kurios skirtos padidinti skaidrumą ir supaprastinti verslo ir prekybos aplinkos reglamentavimą yra gera naujiena verslo sektoriui ir paskatina mūsų konkurencingumą. Tas pats pasakytina taip pat ir apie bendrovių teisę valstybėse narėse daug kur susidurima su skirtingu teisės interpretavimu ir aiškinimu. Aš balsavau už šį pasiūlymą dėl rezoliucijos, kadangi jame kalbama apie inici, inici, iniciatyvas, kuriomis siekiama supaprastinti taisyklės ir mažinti biurokratinę naštą. Taip pat čia yra kalbama apie bendras visoms valstybėms narėms nuostatas ir skaidresnę Mm, nuosavybės teisės įtvirtinimo sistemą. Ir reikia paminėti taip pat, kad ir Europos bendrovė yra labai svarbi mažų ir vidutinių įmonių dalis. Ačiū ponui Bėlą. Pone Bazesko. Ačiū pirmininkė. Balsavau už šį rezoliucijos projektą, nes įmonių teisė yra labai svarbi, atsižvelgiant į bendrosios rinkos funkcionavimą. Ji būtina norit apginti akcininkų teisės ir užtikrinti teisinį iškumą. ES reikia atnaujintos teisinės bazės, kuri eitų koja kojant su laiku. Tai reiškia, kad be kita ko reikia atnaujinti bendrovių teisę pasirūpinant tiek vartotojų, tiek klientų, tiek akcininkų interesais. Norėčiau pabrėžti įmonių vaidmenį siekiant augimo ir inovacijų. Reikia padaryti daugiau įmonių socialinės atsakomybės rytyje. Europos bendrovių teisė turėtų užtikrinti, kad visi susijęs subjektai galėtų lengviau patekti į rinką. Ačiū. Tiek buvo pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų apie Europos bendrovių teisės ateitį, toliau ekonomikos atsigavimas, kuriant darbo vietas. Pone Matsonį dėja jau turėjo palikti salę, tad žodis teikiamas kolegiai Nikolai. Cred că în actualul context. Ačiū pirmininkė. Manau, kad dabar šis šio pranešimo analizė yra labai svarbi. Pranešėjas laikėsi nuoseklaus požiūrio į ES darbo rinką. Pranešime minima nepakankama koreliacija tarp universiteto paruošiamų specialistų ir, ir realybės rinkoje. Trūksta inžinierių, technikų. Tai reiškia, kad valstybės narės ir ES turi daryti daugiau, kad būtų daugiau testinio profesionalų mokymo. Taip pat turėtume liautis apmokestinę darbą, taip kaip darome dabar daugelie valstybių narių. Manau, kad šis pranešimas yra svarbus žingsnis, šis pranešimas yra analitinio pobūdžio ir į tai reikia atsižvelgti valstybėse narėse. Ačiū. Kolegė Henin. Dabar ponas Hanan. Ačiū, pirmininko pavaduotojų. Ekonomikos atgaivinimas, kuriant darbo vietas. Na, iš tikrųjų, pavadinimas, kurį galėjo sugalvoti tik kokia nors ministerija. Girdėjome visus šiuos darbo vietų kūrimo pažadus. Anksčiau kalbėjome apie Lisabonos darbo atvarkę, kuri turėjo uh, sukurti Europoje sėkmingiausią žinių ekonomiką iki 2010 metų dešimtieji metai baigėsi, o Sara Pelin galėtų paklausti, na ir kaip pinigų sąjunga taip pat turėjo padidinti užimtumą visoje Europos sąjungoje. Kaipgi tai įvyko, ar ne? Dabar kalbame vėl apie tą patį. Tiesa yra ta, kad mes, politikai, negalime sukurti darbo vietų. Net jeigu aš ir įdarbinu, ką nors savo biure, darau tai iš mokesčių mokėtojų pinigų. Viena, ką galime padaryti, tai liautis naikinti darbo vietas, priimdami įvairiausias įsikišamojo pobūdžio reg reglamentus. Vielen Dank, Herr Kollege Hennen. Ačiū, kolega Hanen. Pane Hakin. Ačiū. Pirmininkė, sutinku su ponu Hananu. Pavadinimas ne pats gražiausias, bet e, esmė yra ta, kad jeigu tokį įkvepiantį pavadinimą pasirašome, tai reikia tada stengtis bent jau jį gyvendinti. Ir šiame kontekste buvo labai svarbu tai, kad šįryt buvo išbalsuota už investicijų paketo palaikymą. Tai suteikia realų šansą ir duoda aišku signalą mūsų piliečiams, kad mes rimtai stengiamės sugražinti uh, E, susubalansuoti drausmės priemonės ir Europos veiksmus, e, atkurti investicijas ir darbo vietas. Aš e, džiaugiuosi, kad Airijos piliečiai balsavo už fiskalinę sutartį, tikėdamėsi būtent tokio investicinio paketo, kaip vieno iš mūsų priimamų sprendimų. Bet žinoma, ES galimybės skatinti užimtumą yra ribotos. Aš manau, kad šios rezoliucijos pasiūlymas pagerinti darbuotojų galimybės tikrai turi pridėtinės vertės ES. Ir aš raginčiau tarybą panaikinti blokuojančią mažumą Europos e, pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo taikymo kliūtis. Ir taip mes galėtume pagerinti mūsų darbuotojų galimybės užsidirbti. Ponas Keli, gerbiamas pirmininko pavaduotojau Aš padariau nedidelę klaidelę balsuodamas, norėjau balsuoti kaip ir mano partija per visus balsavimo klausimus, bet e, aš paspaudžiu neteisingą mygtuką ir paprašyčiau, kad tarnybos atkreiptų dėmesį tai. Mes norim 75 procentais užtikrinti darbingų žmonių darbingumą iki 2020 metų. Šiuo metu 68-69 procentai. Gal 6-7 procentai netrodo labai daug, bet iš tiesų, pavertų skaičiais, tai reiškia maždaug 7,6 milijonus darbo vietų. Be abejo, tas yra reikalinga ekonomikai atsigauti. Hananas ir kiti e, kalbėjo, kad politikai negali sukurti darbo vietų, bet mes galime sukurti sąlygas. Ir šiandien mus įkvėpė tai, kaip kalbėjo komisijos narys Barnie tą temą. Jis sakė, kad standartizavimas, vieningos rinkos išbaigimas, elektroninės prekybos plitimas ir ypač Europos patentas, viskas kartu gali prisidėti prie problemos sprendimo ir aš tikiuosi, kad 2020 metais mes pasieksim savo tikslą, kad 75 procentai žmonių turės darbą. Ačiū kolega Kelly, toliau ponia Bazesku. Dėkoju, ponė pirmininkė. Balsavau už šį rezoliucijos projektą, kadangi sutinku su tuo, jog ekonomikos atsigavimas yra susijęs ir su darbo vietų kūrimu ir nuo to priklauso. Jau praeitie buvo imtas įvairių priemonių, komisija pateikė atitinkamas atitinkamus pasiūlymus, taryba priemė reikiamus sprendimus ir dabar laikas e, tuos sprendimus konkrečiais veiksmais įgyvendinti turime būti informuojami apie tuos 82 milijardus eurų, kurie turėtų būti skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms, ar turėjo būti skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms, su tikslu kurti darbo vietas jaunimui ir jauniems verslininkams skatinti. Aš tuo klausimu kreipiausi jau į komisiją ir teigiau, kad būtina kurti garantijas jaunimui šią linkmę ir tikiuosi, kad iki šių metų pabaigos bus priimti konkretūs veiksmai tam, kad e, būtų galima lengviau e, prisitaikyti prie darbo rinkos palikus mokyklą. Ačiū poniai Bazesku ir dabar ponas Kamal. Labai ačiū ponė pirmininko pavaduotojų. Manau, kad ši diskusija iš tiesų parodo, kokių didelių skirtumų egzistuoja tarp e, kairiųjų valstybių, intervencininkų ir dešiniųjų, kurie tik rinkomis ir liberalių požiūrių ekonomiką. Esantieji kairėje mano, kad jie paprasčiausiai gali panaudoti daugiau mokesčių mokėtojų pinigų, prikurti darbo vietų valstybei, bet e, ir tuo pat metu daugiau žmonių su, aprūpinti socialinę apsaugą. E, bet jeigu pažvelgtumėte į partijas dešiniųjų pusėje, tai e, jie sakys, kairiai sakys, kad jūs prarasite darbo vietas ir socialinės garantijas. Tuo tarpu dešiniai sako, kad reikia sukurti geras sąlygas ekonomikų augimui, vyriausybę išstumti iš rinkos ir verslininkams leisti kurti darbo vietas ir tvarias darbo vietas. Tai negali būti tokios darbo vietos, kurios e, atsiranda dėl to, kad vyriausybės leidžia daugiau mokesčių mokėtojų pinigų. Tai turi būti realios, tvarios darbo vietos privačiame sektoriuje, kurios leistų sumokėti mokesčius teisingai. Kamal. <coughs> Ačiū ponui Kamal. Tiek buvo balsavimo motyvų dėl ekonomikos atsigavimo, kuriant darbo vietas ir dėl rezoliucijos to klausimo. Dabar pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų, dėl rezoliucijos apie moterų lyties organų žalojimą. Kaip jau minėta, ponia Matsonė dėja turėjo palikti salę, tad dabar kalbės ponia Nikolė. Pirmininkė, balsavau už šį rezoliucijos pasiūlymą dėl dviejų priežasčių. Deja, 21 amžiuje vis dar vyrauja ši barbariška praktika, žiauri praktika, nukreipta prieš moteris. Tai vis dar vyksta Kartais dėl religinių priežasčių 500 tūkstančių moterų nukenčia jau tik, vien tik Europoje. Man atrodo svarbu, kad e, jungtinės tautos imtųsi veiksmų. Šį reiškinį reikia sustabdyti Europoje. Jis niekaip nesusijęs su civilizuotu e, elgesiu ir žmogaus teisėmis nesuderinamas. Nebebus daugiau jau. Ačiū. Toliau ponė Zaborska. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis pasaulyje yra bent pusė milijono. Europoje yra bent pusė milijono um, moterų ir merginų su sužalotais lyties organais E, taip pat reikia pasakyti, kad tai yra merginos iki 15 metų amžiaus, jos patiria didžiulius skausmus ir nepataisomi, negryžtami yra padariniai. Parlamentas patvirtino pasiūlymus e, ar, ar reikalavimus nutraukti tokią praktiką. Ir parlamentas ir ES čia iš tiesų gali daug ką nuveikti, bandydami užkirsti kelią tokiai problemai. Galime remti organizacijas veikiančias šią srityje, bet taip pat galime ir patys aktyviai veikti, teikdami vystamąją pagarbą paramą šalims, kuriuose yra vis dar tokios praktikos. Negalime jos toleruoti. Ačiū poniai Zaborskai, dabar ponė Bazesku. Balsavau už šį rezoliucijos pasiūlymą, nes lyties organų žalojimas yra nepateisinama barbariška praktika, kuri turi baisių fizinių ir psichologinių pasiekmių. Ji gali sukelti rimtas veikatos komplikacijas arba net mirti. Nors ši praktika yra uždrausta, ji vis dar vykdoma ES kur maždaug 3 milijonai moterų tapo šios praktikos aukomis vien tik Europos Sąjungoje. Turiu omenyje konkretų atvejį, kur vienos šeimos keturios dukros buvo šitaip sužalotos. Mano, tikiuosi, kad jungtinių tautų generalinė asamblėja priims rezoliuciją šiuo klausimu. Reikia didinti supratimą apie, galimas, galim, apie pavojų ir pasiekmes. Ačiū poniai Basesku, dabar ponas Stanok. Ačiū pirmininkė, balsavau už šią rezoliuciją. rezoliuciją. Nu, Priskaičiuojama pusę milijono 140 milijonų visame pasaulyje moterų, kurios nukentėjo pusę milijono Europoje, labai daug ir mano regione Londone. Tai yra didžiulė problema. Tai yra tradicinė praktika Afrikos kiš, kišulyje, bet tai yra tiesiog barbariška praktika, neparemta jokia religija. Jaunos mergaitės, jaunesnės nei 15 metų žalojamos, o ir, ir jos patiria neatstatomų sužalojimų. E, vyksta kraujavimas, živ perdavimas, infekcijos, taip pat net ir komplikacijos susijusios su neštumu ir gimdymu. Aš raginu Junktinių tautų generalinę asamblėją uždrausti spausti visose narėse savo šitą praktiką. Junktinėje karalystėje reikia, kad būtų nubausti ir tėvai, ir chirurgai, kurie užsima šią praktiką. Jie vis dar vyksta neteisė, tai jau mūsų policija, dėl atsižvelgdama į kažkokius kultūrinius aspektus, nenori kištis. Ačiū ponui Tenok. Tiek balsavimo motyvų dėl moterų lyties organų žalojimų užregistruota ir dabar pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų, dėl paskutinės rezoliucijos, dėl kurios šiandieną balsuota. Kolegos Džiuven, Maconi ir Harkin paliko salę, tad ponė Zaborska kalbės vienintelė. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis skandalingas atvejis e, susijęs su silikoniniais krūtų implantais parodo um, kokia nežmoniška yra taikoma kai kur verslo praktika. Ir tikiuosi, kad dabar prieimus šią rezoliuciją bus e, sukurtas tinkamesnis e, pagrindas veiksmams medicinos srityje apskritai. Turi būti geriau tikrinami produktai pateikiami į rinką ir taip pat privalome e, organizuoti iš anksto nenumatytus patikrinimus įmonėse tokiuose. Reikia būtinai pripažinti ir tokio pobūdžio teisės aktus kitose visose valstybėse narėse, tam, kad būtų galima geriau atsekti tokius produktus ir jų teikimą į rinką. Ačiū kolegai Zaborskai. Tiek buvo pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų dėl nekokybiškų silikoninių krūtų implantų. Ačiū visiems. Linkiu poniai Zaborskai, vertėjams ir kitiems darbuotojams likusiems salėje skanių pietų iki. Trečią valandą posėdis pratęsim.